vyks rytoj nuo 9 ryto, po to nuo 10 iki 1 ir nuo 3 iki 5 darbo tvarkė yra paskelbta parlamento tinklapyje. Baigiame posėdį ir linkiu Jums gerą vakarą.